tvarkėje yra ES e, išorės veiksmų tarnybos vadovės pareiškimas dėl padėties Jemene. Jos vardu kalbės ponas Bert Könders, Niderlandų užsienio reikalų ministras. Prašau. Uh, uh, uh, Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad surengė šis, šias dėrybas, kurios yra ir svarbios, ir vyksta labai svarbių metų. Kalbame apie humanitarinę situaciją Jemene. Jemenas yra valstybė, kurios krizė yra nepak, kurios krizėje nepakankamai skiriama dėmesio. Tai užmiršta šalis. Tai yra valstybė, kurioje vyksta katastrofiško masto humanitarinė krizė krizė, ji yra didesnė negu bet koje kitoje šalyje, jeigu kalbėsime apie žmonių, kuriems reikia pagalbos skaičių. Ir nors pasaulis tai smerkia, vis tiek šioje šalyje yra e, trypiamos kojomis bet kokio pobūdžio humanitarinės ir tarptautinės teisės. Civiliai, gyvent, civiliai gyventojai kiekvieną dieną yra atakuojami visų konfliktuojančių grupių. Ypač Mūsų sukrėtė gydytojai be sienų ligoninių užpuolimas, ne, vykęs neseniai, kai žuvo žmonės ir daugybė kitų pavyzdžių, kurie rodo, kad šiame kare yra nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė. Humanitarinė krizė yra labai įtempta ir ji tik didėja. Humanitarinės organizacijos nustatė, kad 80 procentų Jemeno gyventojų, tai yra daugiau negu 20 milijonų asmenų, reikalingi pagalbos. Ir daugybė 14 milijonų trūksta maisto, 19 milijonų trūksta prieigos prie vandens, tiek pat milijonų žmonių neturi ir prieigos prie vaistų. Europos Sąjunga labai aktyviai stengiasi padėti išspręsti arba bent palengvinti sudėtingą jemeniečių situaciją. Ir mes tai darome keliais būdais. Komisija padidino Jemeno pagal, pagalbą Jemenui 17 milijonų eurų ir iš mūsų bendra pagalba 15 metams išaugo iki 52 milijonų eurų. Ir tai dar ne viskas, bus skiriama ir daugiau lėšų. Mes ypač kreipiame dėmesį į vidaus pabėgėlius, į migrantus, kurie e, yra Jemene, kurie yra įkliuvę, kurie negali iš, iš, pasitraukti iš šalies. Ir ES ketina ir toliau raginti visas šalia, šalis e, padaryti įmanomų tai, kad humanitarnė pagalba pasiektų pačius e, labiausiai kenčiančius žmonės. Žmonės 90 procentų yra priklausomi nuo humanitarinės pagalbos ir komercinės pagal, komercinius keliais patenkančios, m, mm, pre, patenkančių prekių šalį taip pat. Čia ir jungtinių tautų vaidmuo yra labai svarbus, reikia leisti įsigalioti jungtinių tautų humanitariniam e, priežiūros mechanizmui, kuriam mes taip pat esame skyrę, kurio veikimui esame skyrę 2 milijonus eurų. 2014 metais Jemene prasidėjo priešiškumai ir 15 metais jie išvirto į karą ir į humanitarinę krizę, sukėlė humanitarinę katastrofą. 2015 metais buvo pateiktos tai išvados e, bent keletą kartų ir juose pasakyta, kad tai yra politinio pobūdžio krizė ir pirmiausia reikia išspręsti politinius, politinės problemas šioje šalyje. Tarptautiniai, e, tarptautinis dialogas ir atitinkama jungtinių tautų rezoliucija bei susitarimas jungtinių tautų lygmenių yra vieninteliai, e, vieninteliai būdai išspręsti šią e, problemą Pernai du kartus vyko jungtinių tautų koordinuojami pokalbiai dėl Jemeno Šveicarijoje. Ir komisija taip pat dabar stengiasi daryti viską, kad ir toliau tos diskusijos tęstusi. Šiame konflikte dalyvauja daug regioninių veikėjų. Mes raginame visus juos prisidėti prie politinio krizės sprendimo. Europos Sąjungai rūpi, kad, jau, kad veiksmai prasidėtų iš karto ir kad prasidėtų paliaubos. Tačiau paliaubos yra nuolat pažeidinėjamos visų konflikto šalių ir mes raginame atsisakyti tų pažeidinėjimų ir leisti humanitariniai pagalbai pasiekti žmonės bei išlaisvinti politinius kalinius. Situacija ypač sudėtinga Sados ir Tais miestuose bei kitose regionuose, taigi ten turi būti garantuota prieiga humanitarinė pagalba teikiančioms organizacijoms. Jemeno situacija yra tiesiog tragiška, bet tik politinis kelias gali pasiekti taikos. 2015 metais Junktinių tautų e, žmogaus teisų komisija priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisų saugojimo Jemene, kuri pagal šią rezoliuciją yra nustatoma žmogaus, yra įsteigiama žmogaus teisų padėties tyrimo komisija Jemene ir aš raginu, kad būtų ištirti visi atvejai, kai buvo pažeistas žmonių ir tarptautinė humanitarinė teisė Jemene. Taip pat tikimės, kad šios tarybos 40, 34 sesijoje bus priimtos atitinkamos svarbios rezoliucijos ir jos bus įgyvendinamos. Ačiū gerbiamam ministrui. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmoji kalbės ponė Marija Gabriel, pusantros minutės, EPP frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, situacija Jemene dėl politinių, ekonominių ir humanitarnių priežasčių yra netoleruotina. Jau po kelių e, mėnesių situacija Jemene yra, humanitarnė situacija Jemene yra blogesnė negu Sirijoje ir dabartiniai politiniai įsipareigojimai neatspindi šios situacijos. Tada, todėl turime paraginti visą pasaulinę e, bendruomenę e, spręsti šią humanitarinę krizę. Turime būti e, atidus, kadangi šios krizės aukomis tampa civiliai. Ir grėsmė yra dviguba. Žlugusi valstybė Ir e, atsiradusi vakumą šiandien bando užpildyti Al-Qaeda ar kuri kita teroristinė grupuotė. Dėl to nestabilumas ir nesaugumas e, regione tik didėja. Ir pavojus visame regione e, dėl to didėja, nepaisant mūsų veiksmų Somalija ir kitose šalyse. Tad Turime paremti jungtinių tautų pastangas, kad būtų užmėgstos dėrybos ir e, Jemeną įtraukti į jungtinių tautų darbo atvarkę. Taip pat e, turime daugiau investuoti į diplomatinius santykius su Persijos įlankos šalimis ir Arabijos pusėsalio šalimis, tam, kad būtų nuslopinti konfliktai, kurie dabar kilo dėl įvairiausių religinių ir istorinių priežasčių priežasčių. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas Enrique Gerero Salom. SRT frakcija, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė, kai humanitarnė krizė kyla dėl karinio konflikto šalyje, pagrindinis tikslas turėtų būti siekti paliaubų ir sukurti tvarę taiką, nes tol, kol tęsiasi konfliktas, tol ir žus ir toliau šalies gyventojai, ir toliau bus graunama infrastruktūra, ir toliau žmonės neturės prieigos prie geriamo vandens, negalės veikti švietimo ir kitos įstaigos ir tiesiog bus prarandama ištisa karta. Nuolat yra pažeidinėjamos žmogaus teisės Jemene, nepaisoma elementarių humanitarinių principų. Ir dėl visko tikrai labai skaudu. Jemene apie 80 procentų, tai yra daugiau negu 20 milijonų gyventojų, nuolatos susiduria su tokiu nepriteklium, kad negali patenkinti tiesiog esminių, pagrindinių e, savo poreikių. Parlamentas e, ir aš kaip pranešėjęs šiuo klausimu labai remiame tiek tarybos, tiek jungtinių tautų veiksmus, kad būtų ieškoma tvarę taiką sukursančio sprendimo arba bent jau siekiama paliaubų, kad būtų pagelbėta tiems žmonėms, kuriems dabar tos pagalbos labiausiai reikia. Ačiū, toliau ponas Charles Tenok, EKR frakcija, viena minutė. Uh, Pone pirmininkė, Jemenas yra viena vargingiausių pasaulio šalių. 90 procentų maisto po, produktų poreikių užsitikrinama per importą ir dabar šaliai ištiko humanitarinė krizė. Įvairios institucijos, agentūros sako, kad padėtis tikrai siaubinga. ES teikia paramą ir Junktinė karalystė, mano šalis, taip pat per pastarosius penkerius metus prisidėjo 200, 230 milijonų svarų į Saudo Arabiją e, įsitraukė į ginkluotą konfliktą ir neretai išpoliai yra vykdomi prieš civilius asmenis. Tos atakos yra prastai koordinuotos ir jau 6 tūkstančiai nekaltų Jemeno piliečių žuvo juose. Ir toliau situacija blogėja ir periferiniai regionai kenčia ypatingai bei yra tiesiog situacijos įkaitai. Ačiū. Toliau dvi minutės kalbės ponė Maretė Schakė, Alde frakcija. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ministrė Kunders, žmonės Jemene miršta iš bado, nuo lygų, jie žudomi bombų. Uh, O koalicijai vadovauja Saudo Arabija, bet prie jos prisideda Jungtinė karalystė ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kemerūnas pasakė, kad mes darysim viską tam, kad Saudo Arabijos darbas, kad Saudo Arabijos vykdomi veiksmai būtų tikslingi, bet akivaizdu, kad tai neveikia. Gėda. Europos Sąjunga ir Niderlandų vyriausybė ir jų pastangos yra aktyviai mūsų visų pastangos iš esmės e, boikotuojamos jungtinėse tautose būtent Saudo Arabijos. Jeigu ES nori būti stipri, mums reikia bendros pozicijos, reikia sustarti visų pirma tarpusavyje. Jūs kalbėjote apie eksporto stabilumą. Nemanau, kad tai prasminga, bet mes turime pradėti patys nuo savęs. Pirmiausia, turime nustoti eksportuoti ginklus į Saudo Arabiją. Aš noriu paklausti, ar jūs ketinate taryboje iškelti embargo idėją, kad bent jau bombos E, naikintuvai ir koviniai malūnsparniai nebūtų eksportuojami į Saudo Arabiją. Ir taip pat kasetinės bombos Jemene yra naudojamos. Taip pat noriu pasakyti, kad ES turi peržiūrėti savo santykius su Saudo Arabija atsižvelgdama į tai, kas yra vykdoma Jemene. Be to, mums reikia peržiūrėti ir santykius su Islamo Irano Respublika reikia, kad ir ši šalis prisidėtų prie prievartos sustabdymo Jemene. Visos šalis regione turi būti sprendimo dalis. Be to reikia stabdyti blokadas, dėl to, kad blokadas neleidžia patekti humanitariniai pagalbai į tą šalį ir žmonės miršta Gydytojai be sienų skelbia, kad žmonės nebeateina į ligoninės dėl to, kad bijo, jog ligoninės bus taps kovos veiksmų tikslais. Ačiū. Dėkojame, ponės Hakė, jums iškeltą mėlyną kortelę apie pono Tenok. Ar jūs sutinkate atsakyti į mėlynos kortelės klausimą? Prašau, 30 sekundžių, ponė Tenok. Be mikrofono. Ačiū, ponė Hakė. Jūs minėjote Jungtinę karalystę ir neva ji e, mėgina sustabdyti e, karo nusikaltimų tyrimus, kuriuos siūlo Niderlandai. Ar jūs turite kokį nors įtarimų ar informacijos apie tai, kad Saudo Arabija tyčia atakavo tuos, tas ligoninės? Tai yra labai rimtas kaltinam, kaltinimas. Aš nemanau, kad Junktinė karalystė drįstų tokį dalyką dangstyti. Ačiū kolega, ponė Tenok, už užduotą klausimą. Uh, Mano pastabose galbūt šiek tiek susipainiojo jums keli dalykai. Vienas dalykas tai yra Olandijos siūlymas, ir kolega Gunders galėtų jį pakomentuoti. E, tai yra taikos pasiūlymas, kurį blokavo Saudo Arabija jungtinėse tautose, tai yra tyrimas dėl e, karo nusikaltimų. O kitas dalykas tai yra tikslingi E, išpoliai prieš ligoninės. Šis pastebėjimas yra padarytas ne, nevyriausybinės organizacijos, tai pasakė patys gydytojai be sienų, bet tai neturi nieko bendro su Niderlandų vyriausybės pozicija. Dėkoju, yra dar viena mėlynoji kortelė jums, tačiau aš siūlau kol kas apsiriboti tik tai viena mėlynąją kortelę, todėl ponia Kava jums klausimą teks užduoti kitą kartą. Toliau kalbės ponia Veržė. GUNGL frakcijos vardu. Vieną minutę, prašau. Merci, madame. Ačiū, gerbama pirmininkė. 2011 metais Jemene kilo e, piliečių judėjimas, tačiau jis privedė prie siaubingų įvykių, kurie vyksta e, šiandien e, šioje šalyje. Mus bando įtikinti, kad Jemene šitai ir sunitai nekovoja ir kad tiesiog bandoma užtikrinti stabilumą ir stabilumą bando e, sunaikinti išorinės jėgos. Tačiau situacija politinė ir ekonominė bei socialinė iš tiesų yra labai sudėtinga. E, tai yra šalis, kuri yra nepakankamai išsivyščiusi. E, šalia yra Saudo Arabija, kuri turi savo e, interesų ir bando jos pasiekti viduramžiškais metodais, o europiečiai tiesiog užmerkia akis. Kiekgi tai truks? Argi tiek pat, kiek Sirijos konfliktas? Neturime pasitenkinti dabartinę situaciją ir slėptis už jungtinių tautų organizacijos. Ačiū. Toliau kalbės Barbara Lochbylė. Pusantros minutės. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Nuo 2015 metų kovo mėnesio konfliktas jame eskalavo, sustiprėjo ir šalis pateko į humanitarinę katastrofą. 2 milijonai vaikų ir daugybė civilių gyventojų neturi pakankamai maisto. ES valstybės turi garantuoti, kad šalį pasiektų pakankamas humanitarinės pagalbos kiekis. Jemeno konflikte susidarė du trapus alijansai. Hučių sukilėliai šiaurėje ir buvęs prezidentas Salį ir prezidentas Hadi, kuris bendradarbiauja su separatistinėmis pietų jėgomis. Šį konfliktą stiprina Irano ir Saudo Arabijos įsikišimai. Hutai ir, rebel, ir, ir sukilėliai, kiti sukilėliai gauna ginklų iš Irano, o Saudo Arabija kišasi tiesiogiai. Ir vieni ir kiti pažeidinėja tarptautinę teisę, nes dėl Saudo Arabijos karinių, karinio puolimo ir dėl to, kad hučiai e, vykdo karinius veiksmus, jau žuvo 2000 civilių gyventojų, o gal ir daugiau. Dauga, labai dažnai e, taikiniais tampa mokyklos, ligoninės, taip pat naudojamos ir kasetinės bombos. Iš viso šio konflikto daugiausia naudos turi Al-Qaida ir E, ISIS e, atšaka, kurį įsisteigusi Saudo Arabijoje. Mes reikalaujame, kad eskalacija būtų sustabdyta, kad nebūtų e, tiekiami ginklai į šią šalį ir reikia ieškoti politinio sprendimo, kuriam rasti tarpininkautų jungtinės tautos. Ačiū. Toliau FTD frakcijos vardu kalbės ponas Kastaldo. Ačiū Koks geriausias būdas yra nutildyti, užčiaupti vidinį konfliktą, tiesiog e, užsipulti priešą. Saudo Arabija, ko gero, panašiai pamastė, įsitraukdama į karą Jemene. Jos vadovaujama koalicija yra priemonė ir vėl pateisinti karinės šalies ambicijas. Dėl to žuvo tūkstančiai žmonių. Buvo bombarduojama bet kur, bet kaip pasire... nepasirenkant strategiškai tikslų, ligoninės tai buvo mokyklos, civiliai gyventojai kenčia jų žmogaus teisų nepaisoma. 2015 metais e, buvo fiksuojamas 8200 skaičius. Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas e, taip pat deda klaustuką ties Saudo Arabijos veiksmais. JAV dabar ir, ir Europa užsima manevrais, kuriais tiesiog bandoma nukreipti dėmesį kitur ir vyriausiosios įgaliotinės, kuri šiandien netvyko į mūsų posėdį, noriu paprašyti pasmerkti tai, kas vyksta, nes jeigu užsimerksime e, tiesiog tai ir toliau vyks siaubingi dalykai. Toliau NF e, frakcijos narys ponas Bey. Sausio 10 dienos deklaracijoje vyriausiai galiotinė e, pasmerkė ligoninės bombardavimą, per kurį žuvo šeši žmonės, buvo sužeista daugybė žmonių, tarp jų ir gydytojai be sienų. E, šis išpolis buvo įvertintas kaip išpolis nukreiptas prieš humanitarinius e, humanitarnės operacijas ir civilius. Tad nepaisant to, net nekalbama apie galimybę pradėti tyrimą, nors tai buvo trečia gydytojų be sienų ligoninė, į kurią tiesiogiai nusitaikė antišytinė koalicija, kuriai vadovauja Arabi, e, Saudo Arabija. Be to net, nemin, e, net negalvojama pasmerkti kasetinių šaudmenų naudojimo, e, nepaisant to, kad 2008-aisiais jungtinių Junktinių tautų konvencija tai buvo uždrausta. Tačiau juk e, mūsų draugai iš Saudo Arabijos e, savo naftą su, e, suteptais su doleriais sugebėjo nusipirkti vietą žmogaus teisų taryboje jungtinė, jungtinėse tautose. Tad e, nutraukime šią žudynės ir e, sustabdykime krizę. Toliau ponia Moska. Dėkoju pirmininkė. Situacija tikrai labai sudėtinga ir reikia garantuoti, kad e, humanitarinės, humanitarinė pagalba teikiančios organizacijos ir e, kovojančios šalis rastų kažkokią bendrą kalbą, kad humanitarinė pagalba patektų į šalį. Ko reikia, kad krizė būtų išspręsta? Mesgi matome, kokia siaubinga ten yra padėtis. Ligoninės greunamos, girdėjome, kad 13 milijonų žmonių neturi ką valgyti ir 6 milijonams iš jų jau dėl to yra sutrikusi sveikata. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, e, dėl jos veiksmų jau žuvo 2,5 tūkstančio civilių gyventojų. Taigi visą tai žinodami turime uh, kuo skubiau imtis diplomatinių priemonių, kurios gali apsaugoti Jemeno gyventojus. Reikia sukurti humanitariniai pagalbai, teikti reikalingus koridorius, paskelbti paliaubas, kad galėtų galų galiai įsivyrauti ir taika toje šalyje. Dėkojame. Toliau ponas Nart. Dėkoju, pirmininkė. Jemeno konfliktas yra istorinio pobūdžio. Aš kaip karo žurnalistas, buvau tose vietovėse ir žinau, kad konfliktai su sonitais ten vyksta jau seniai, kad e, hučiai yra nepatenkinti ir kad Saudo Arabijos kišimasis jau seniau, jau nuo 1920 metų yra ryškus. Taigi šis konfliktas yra istorinio pobūdžio, tai yra toks konfliktas, kuris apima, gali apimti visą regioną ir yra labai jau senas. Dabar Saudo Arabijos įsikišimas gali būti labai pavojingas. Vidaus konfliktas gali tapti e, žudynėmis e, dėl to, kad Saudo Arabija turi tokių hegemonistinių pretenzijų. Mes turime vieną kartą aiškiai pasakyti, gana, nepasieksime jame netaikos, jeigu leisime išorės veikėjams spręsti vidaus problemas. Aš, žinoma, pasakau, pasisakau už taikų sprendimą, bet visų pirma turi nustoti Saudo Arabai kištis į šią situaciją. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Pietų Jemene reikia siekti taikos sunintų fundamentalistai irgi dėl to kalti. Šioje šalyje yra labai daug skirtingų judėjimų ir tol, kol Saudo Arabija neįsikišo į situaciją, padėtis tikrai labai suprastėjo. Dabar kontrolės jau niekas nebegali perimti ir padėtis yra nepaprastai nestabili ir taikos pasiekti savaime ne, nepavyks. Dabar, žinoma, Saudo Arabijos vaidmuo irgi nėra labai geras. Saudo Arabija ir Iranas čia žaidžia savo politinius žaidimus ir dėl tos priežasties neįmanoma išspręsti Jemeno krizės. Ką daryti, kad e, situacija pasikeistų. Tarptautinė bendruomenė turi kažką, kažko imtis. Mes negalime tiesiog svaidytis kaltinimais vieni kitų atžvilgių. Freund. Toliau vieną minutę ponui Eugen Freund. Ponas Freund sako, kad jam skirta pusantros minutės. Pirmininkė pataisė, kad tai viena minutė. Ponas Karveris turėjo pusantros, tik neišnaudojo jos tiek daug kančios ir tiek mažai pastangų tą kančią sumažinti, ponė pirmininkė. 6 tūkstančiai e, gyventojų jau žuvo dėl šio konflikto. Kasdien skaičius vis auga. 6,5 milijono žmonių badauja, nėra geriamo vandens, e, elektros. Taip atrodo Jemenas šiandieną. Todėl labai svarbu yra to jau pat pradėti taikos dėrybas ir tuo pačiu metu reikia nuolatos pabrėžti tai, kad labai svarbus yra humanitarinių organizacijų darbas, kurios turi netrikdomai galėti vykdyti savo veiklą Jemene. Reikia siekti, kad įsigaliotų tvarios paliaubos, tačiau negalime tai sakydami eksportuoti ginklus į tokį ir taip jau E, ginklų nusėta regioną bekariaujantį, nes taip mes to konflikto tikrai neišspręsime. Atsiprašau, bet man ką tik pranešė, kad jums dar liko 30 sekundžių, taigi prašom tęsti. Aš žiūrėsiu į laikrodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš šiuo atveju buvau teisus. Tačiau mes turime padėti atsistatyti, atsistatyti valstybei, kai liausis bombardavimai. Žmonės turi e, išsivalyti tuos griuvėsius, kurių krūvos dabar ten stūkso. Mes nenorime Negalime užmiršti, kad jame nevyksta toks pat teroras kaip ir Paryžyje. Atrodo, kad yra problema sisteminė problema. Tai nebuvo mano kaltė, bet ji dabar ištaisyta. Dabar vieną minutę kalbės ponas Korau. Dėkoju. 6 tūkstančiai aukų, 3 tūkstančiai e, e, civilinių asmenų. Aš manau, kad e, tai tikrai parodo, kad situacija Jemene yra labai bloga jau labai seniai ir tai tapo tikrai karo scenarijumi dėl to, kad kai kurios stiprios valstybės ten e, išdykauja, o tos valstybės yra mūsų draug, draugės. E, buvo sakoma, kad reikėtų skatinti taikos procesą, kad reikėtų imtis veiksmų, bet man rodosi, kad nėra aiškiai sakoma, kad Saudo Arabija, kuri pagrindinė, yra pagrindinė šio konflikto e, veikėja, pardavinėja būtent, ją yra pardavinėjami ginklai. Kodėl pardavinėja, pavyzdžiui, Italija siunčia e, laivus, bombas, e, Britanija ir JAV tai daro taip pat. Mes nesilaikome mūsų lyderio užsienio reikalų. E, įgaliotinės e, siūlymų. Manau, kad reikėtų imtis griežtesnių veiksmų prieš Saudo Arabiją. Dėkoju, toliau kalbės ponas Franciško Asis, bet jo salėje nėra, todėl dabar suteiksiu žodį sekančiam kalbėtojui, tai yra ponia Džiofrida. Vieną minutę jai skiriama pirmininkė. Situacija Jemene yra tikrai dramatiška. Daugiau negu 80 procentų Jemeno gyventojų, e, jiems reikia humanitarnės pagalbos. 21 milijonas žmonių yra išsekę, kasdien yra užsipuolamos ligoninės, prieimimo centrai ir taip toliau. Žinoma, lyginant su kitomis artimųjų rytų e, zonomis, tai nėra pati blogiausia zona, bet vis dėlto nereikėtų e, laikyti Jemeno kaip atskirų atskir, atskiros konflikto zonos, reikėtų žiūrėti į visą zoną, konfliktų zoną kartu. Jemen, Jemena, Jemeno nepasidalyja Iranas ir Saudo Arabija jau daug metų, Iran, ir Ihadas, ir Teheranas kovoja. E, E, ir įsikišus ir taip pat yra ir Al-Qaida. Neseniai buvo paskelbta, kad jo lyderis yra ne persona non grata. Mes turime reikalauti, kad ugnis būtų kuo greičiau nutraukta ir taip pat turėtume ten kovoti su terorizmu ir fundamentalizmu. Dėkuoju. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Matau tris norinčius pasisakyti ir pradėkime nuo pono Stanislav Kolčia, kuris kalbės vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai gerbiu Europos institucijų um, pastangas stengiantis išspręsti humanitarinę situaciją Jemenė. Tačiau, manau, labai liūdna, kad mes tik vaidiname e, žiūrovo vaidmenį. Ir liūdna ne tik dėl mūsų vaidmens ir finansavimo, kurį jau esame išsiuntę į šį regioną, bet taip pat liūdna ir dėl civilių, nes dabar e, ten e, susidarė e, sauditų vyriausybė, ilgalaikė vyriausybė ir mes turime dėrėti su Iranu, kad jie nepaverstų visos zonos karo zoną. Dėkoju. Dabar ponas Nikola Kaputo. Dėkoju. Jemeno situacija yra siaubinga. Dviem trešdaliams reikėtų pagalbos. Šioje šalyje vyksta karai tarp Irano ir Saudo Arabijos. Norima pasidalinti hegemoniją. Situacija vis blogėja. Jungtinės tautos paskelbė, kad krizė yra trečiojo lygio. 20 milijonų žmonių reikia skubios humanitarnės pagalbos. Bombos e, yra e, sproksta visur ir labiausiai nukenčia civiliai ir humanitariniai darbuotojai. Vienoje buvo taip pat um, susprogdinta ir viena humanitarinė pagalba teikianti ligoninė. Um, kenčia nekalti žmonės ir taip pat labai sunku rasti politinį krizės sprendimą. ES turėtų pareikšti savo balsą, leisti girdėti savo balsą ir turėtų ieškoti politinio krizės sprendimo. Danke sehr. Und der letzte Redner im Catch the Eye Verfahren ist nun Herr Notis Marias für eine Minute. Notis Marijas, vieną minutę. Äh, dėkoju. E, spalio mėnesį Raudonojo kryžiaus e, vadovas sakė, kad e, Jemeno situacija yra panašiai į Sirijos situaciją. 10 tūkstančių žuvo, daugiau negu 600 vaikų. Humanitarinė krizė buvo paskelbta 19 milijonų žmonių neturi geriamo vandens, 300 tūkstančių vaikų kenčia nuo bado, e, e, susiduria su atskirtimi, todėl kad e, ši šalis yra bombarduojama ir bombarduojamos taip pat pabėgėlių stovyklos, mokyklos ir ligoninės. Taip pat nukenčia ir buv, nukentėjo ir e, medikų be sienų būstinė, e, mėtomos klasterinės bombos. Mes turime, komisija turi pasiūlyti priemonės, kurių reikia tam, kad kovotume su šia problema. Erneut, Herr Minister Kundes, für die Vizepräsidentin, hohe Vertreterin. Kondes. Uh, Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mes turime tik visų pirma būti stebėtojais. Tai yra svarbus teiginys, todėl kad mes negalime būti tik stebėtojais, negalime ir nesame tik stebėtojai. E, Situacija Jemene tikrai kelia didelį susirūpinimą visiems taryboje ir aš džiaugiuosi galėdamas kalbėti apie tai Federikos Mogerini e, vyriausios įgaliotinės vardu šią temą. Aš lankiausi Jemene daug kartų. Jeme, Jemene e, susiklosti e, krizė, ten yra labai sunki situacija ir e, taip pat ir dėl e, politinių klausimų. Situacija yra katastrofiška. Visi humanitariniai, humanitarinės pagalbos teikėjai teigia, kad ši e, krizė yra katastrofiška. Visi yra labai susirūpinę ir klausime, ar mes esame stebėtojai ar ne. Mes esame aktyvūs ir taip pat vyriausios įgaliotinės vaidmuo yra aktyvus. Mes turime kalbėti su visomis šalimis ir turime įsitraukti į šį dialogą. Nes humanitarinė krizė gali būti išspręsta tik kart, siekiant pažangos ir politinėme lygmenyje. Jūs supratote tai šiandieną. Aš galiu paminėti daugelį pasisakymų. Daugelis pabrėžė būtent, kad tai yra svarbus klausimas. Taip pat tai yra susiję ir su žmogaus teisėmis. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba Aš atstovauju, žinoma, Niderlandams. E, būtent jungtinių tautų taryba patvirtino kompromisinę rezoliuciją 2015 e, metų spalio antrą dieną. Ir būtent toje rezoliucijoje numatoma, kokomis sąlygomis galėtų vykti tyrimo komiteto darbas. E, tas nepriklausomas tyrimas turi vykti ir reikia analizuoti visus e, e, teisų, žmogaus teisų pažeidimo atvejus ir Europos sąjunga taip pat susipažins ir su naujausia informacija tarybos, artimiausios tarybos metu. Tai yra labai svarbu. Daugelis iš jūsų pabrėžė humanitarinės situacijos klausimą ir taip pat e, pabrėžė, kad reikia laikytis tarptautinių humanitarinių įstatymų teisės. Mes e, pasisakome prieš klasterinių bombų naudojimą, klasterinių sprogmenų naudojimą ir labai svarbu vykdyti šiuos e, tarimus. Žmogaus teisų komisija sureagavo į informaciją ir imsis atitinkamų veiksmų. Dėl e, ginklų šiuo metu yra Saudo Arabijai taikomas ginklų embargas, bet tai nėra tinkamiausias sprendimas. E, bet svarbu, kad e, taryboje bus aptartas šis klausimas. Daugelis jūsų minėjo regioninį aspektą, taip pat ir įtampa, kuri yra iškilusi, kuri kyla tame regione e, Saudo Arabijoje. E, e, iš tiesų vis, visos tarptautinės organizacijos ir vyriausioji galiotinė jau deda pastangas tam, kad dėrybos palengvėtų Jemene. Nereikėtų leisti nukentėti toms dėryboms. Mes e, tikėmės, kad susitarimai, sustikimai vyks, galbūt jų datos bus šiek tiek pavėlintos. E, Jungtinių tautų specialusis pasiuntinys Ahmet lankėsi Jemene ir e, jis deda visas pastangas Jemeno e, vyriausybė yra e, pateikusi deklaracijas ir e, yra teikiamasi, kad bus nutraukta ugnis ir kad bus įgyvendinta Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 2216 dėl medicinų be, medikų be sienos be sienų būstinėse. Tai tikrai aktualus klausimas, kurį iškėlė parlamento nariai. Pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais buvo ir daugiau išpolių prieš MSF. Žinoma, šiems atvejams reikia atskiro tyrimo, reikia skirti dėmesio ir taip pat žmogaus teisų komisaras turės pateikti informaciją šią temą. Na ir klausimas, ar mes e, norime bendradarbiauti su Teheranu. Taip, e, Iranas e, turi kontaktus su tam tikromis grupėmis ir svarbu bendradarbiauti ir su Iranu. Aš nepateiksiu visų išsamių detalių Bet e, mes e, tikrai turime bendradarbiauti su visomis šalimis tam, kad ir Iranas galėtų konstruktyviai bendradarbiauti ir prisidėti prie Jemeno problemos sprendimo. Daugelis iš jūsų minėjo, kad jeigu mes e, nepa, nepagelbėsime, įsikiš Islamo valstybė ir kitos grupuotės. Dėkuoju pirmininkė už galimybę suteiktą galimybę aptarti Jemeno klausimą. Tikrai tai yra skubus klausimas, tikrai labai daug žmonių šiuo metu kenčia ir reikia skirti politinį pobūdį e, dėmesį šiam e, klausimui. Artimėsiams rytams reikia stabilumo, jis padarytų įtaką ir mūsų saugumui bei stabilumui. Ir tai yra įmanoma tik siekiant politinių sprendimų tik atkuriant valstybę. Jeigu nuvyksite į šią šalį, į miestus, pamatysite, kad jie yra e, visiškai sugriauti. Taigi reikia tarptautinės pagalbos šiai šaliai. Jungtinės tautos ir Europos e, sąjunga ir toliau e, sieks e, šio, e, šios problemos sprendimo, pasitelkiant konstruktyvų požiūrį, įtraukiant visą bendryją ir to tikrai reikia Jemenui. Dėkoju. Dėkoju, ministrė, už jūsų labai samų pasisakymą. To baigiame šitą diskusiją, o balsavimą vyks.